Bene, buonasera a tutti. Siamo pronti per, per il, il dossier che. Tikiuosi, kad mes visi pasirengę ir galime balsuoti. Dabar balsuosime. Na, dar vis nauji kolegos ateina. Yes dicevamo che il dossier che verrà al voto. Taigi, e, kaip sakiau, dabar tęsime balsavimą dėl dviejų teisės aktų, tai yra dėl Europos sienų stebėjimo sistemos, Eurosur kūrimo ir pranešėjas tai yra Jan Mulder. Tačiau ir prieš balsavimą turiu pasakyti jums, kad e, pataista pakeitimas 174 buvo atsimtas, taip pat yra ir klaida balsavimo sąraše, kai dėl septintosios konstatuojamosios dalies, tai yra 7-9, o kiti indikatoriai lieka tokie patys, tačiau Mes dabar balsuosime dėl mm, pakeitimų. 68. E, Taigi pirmiausia, balsuosim dėl 69, o paskui žiūrėsim, kas atsitiks mm, su 68, kai jau bus aiškus rezultatas. Bet e, gerbimas pranešėjas norėtų pasisakyti prieš balsavimą, atrodo ne, tai todėl pradiname balsavimą. Ar visi pasiruošę? dar e, ar ponas Bertalino gali pradėti balsuoti, taigi pradėkim. 49 pakeitimas. Ir toliau ir paskesni. Kas už prie atmestą. Kompromisas pirmasis. Už. Prieš. E, pasitikrinkime. Siamo con il voto. Taigi, e, jų balsavimas baigtas. Pritarta. Taigi, kompromisas pirmasis yra patvirtintas, dabar antrasis kompromisas. Kas už? Prieš? susilaikysiu. Vėlgi reikia pasitikrinti elektroniškai. Taigi, balsavimas baigtas. 49 25 už ir 22 prieš, taigi pritarta. Aštuoniasdešimt šeštas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikys pritarta. Aštuoniasdešimt septintas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas. Už, prieš. Čia yra trečiasis kompromisas dėl jo balsuojimo. Pritartam. 80. 90, mm, kas už, prieš, susilaikė. Nepritarta, todėl e, atmesta toliau. Aštuntas e, pakeitimas, kas už, prieš. Mm, pritarta, ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaikė, pritarta. Mm. 94 už, prieš, susilaikė, atmesta. 10 pakeismas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 95 pakeitimas, už, pri, prieš, susilaikė, pritarta. 96 už, prieš. Sus. Taigi, pritarta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta patvirtintas. 101 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 103 už, prieš, susilaikė, atmesta. 102 už, prieš, susilaikė, atmesta Pritarta. 104 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 105. Ir mm, pač 11 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 106 pakeitimas už prieš atmestą. 11 už prieš susilaikę pritarta. Šeštasis kompromisas už prieš susilaikę pritarta. 110 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 111 kas už prieš susilaikė atmesta. Balsis 12 už prieš susilaikė pritarta. 112 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. E, pakeitimas atmestas. Keturioliktas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Šimtas tryliktas už. Prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Ir pakeitimui pritarta. Septintasis kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Šimtas šešioliktas kas už? 116 pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 117 kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 118 e, už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 119. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 120. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 124 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 15 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Elektroninis balsavimas, prašom. Balsavimas baigtas. Na, atmesta. Vienas, du, penki. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 116 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 127 kas už? prieš, susilaikė, pritarta. 128. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 129. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 130. Už. Prieš susilaikė, pritarta. 131, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 132 pakeitimas, už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 ir 18 pakeitimai kartu, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 123, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 135, už, prieš, susilaikė, pritarta. Tai yra atmesta. 134 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 136. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Devintasis kompromisas. Kas už? prieš susilaikė pritarta. 140 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė atmesta. 141 už prieš susilaikė pritarta. 142 už prieš susilaikė, atmesta. 143 už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 21 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 145. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 22. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 23. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta Pritarta. 146. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 147. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 148. Kas už? Prieš. Susilaikė Atmesta. 149. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 150. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia patikrinti elektroniniu būdu. 100, dėl 150 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 18, 18 už 31 prieš, taigi atmestas. 151. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dešimtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 154 pakeitimas ir 155 kartu. Kas už? Prieš? Susilaikė, atmesta. 156 kas už? Prieš? Susilaikė, atmesta. 157 kas už? Prieš? Susilaikė, pritarta. 11 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 12 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 164 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta pritarta. Tai yra atmesta. 165 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 166 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 167 pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 168 kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 169 kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 13 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 174 atkrinta, dėl tai yra buvo atsimtas. 26 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 27. Kas už? prieš, susilaikė pritarta. 14 kompromisas kas už, prieš, susilaikė pritarta. Mm. Vienas septyni šeši. Kas už? Atmesta. Vienas septyni devyni už. Prieš. Atmesta. 178. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 180. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 28 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 181. Kas už? Prieš susilaikė, atmestas. 182, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 ir 30 pakeitimai balsuojame kartu, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 183, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 184 už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar 15 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 190 e, pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 192, kas už, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 191, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Tai yra atmesta. Gal vis dėlto pasitikinkime elektroniniu būdu dėl vienas timiduis. Taip jam pritarta. O dabar dabar 193, 194, kas už prieš susilaikė atmesta. 195 pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. 196, kas už e, iš tikrųjų nebūtina debalsuoti dėl jų, nes buvo pritarta 195. Dabar komplinis 16, kas už prieš, susilaikė, pritarta. 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 201 e, pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? atmesta. 202 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 203, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar 18 kompromisas. Balsavimas dalimis dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 34 ir 206. Balsuojame kartu, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 207, kas už, prieš, susilaikė, Atmesta. 208 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 209. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 210 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 211. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 212, e, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 213, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 214 e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 215 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 216 e, už, prieš, susilaikė, atmesta. 217, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 218, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 219, kas už, prieš, prieš susilaikė pritarta. 220 kas už prieš susilaikė atmesta. 35 kas už prieš susilaikė pritarta. 221 kas už prieš susilaikė atmesta. 222 kas už prieš susilaikė, atmesta. 223 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar pakeitimas 227. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 20, 222, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 229 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 230 kas už, prieš, susilaikė, atmesta pritarta. 231 ir 232 balsuojame kartu, kas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 20 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikysiu. Pritarta. 235 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 237 E, atkrinta, jį buvo atsiimtas, tai 236, kas už? Prieš? Susilaikė? Reikia pasitikrinti elektroninį būdų. E, Conclusa le operazioni di voto. Balsavimas baigtas. Atmesta. 238 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 239, 239 pakeitimas, už, prieš, susilaikė, pritarta. 240 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 241 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 242, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 243 už, prieš, susilaikė atmesta. 244 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 245 kas už, prieš, susilaikė pritarta. 246 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 37 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 247 atkrinta, jau nereikia balsuoti. 248, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 249, kas už, prieš, atmesta. 250, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 38, atkrinta, balsuoti nereikia. 252, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 39 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 253 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė, atmesta. 21 kompromisas, kas už. Prieš susilaikė, pritarta. 41 pakeitimas, kas už 41 pakeitimas, kas už, prieš, pritarta. 42 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 258, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 259, kas už, prieš, prieš, susilaikė, atmestas. Du šimtai šešiasdešimtas atkrinta, jie balsuoti nereikia, toliau du šimtai šešiasdešimt pirmas, kas už? Prieš, susilaikė, pritarta. Keturiasdešimt trečias, kas už? Prieš, susilaikė, pritarta. 264 Antras, dėl jo nereikia balsuoti. 44 pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaikė, pritarta. 263 pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaikė, atmestas. Toliau 264 pastaba iš pranešėjo pateikta, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 266 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 265, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 22 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, pritarta. 20, e, tai yra 23 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė, pritarta. 24 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė, pritarta pritarta. 277-278 pakeitimas, jau balsuojam kartu, tas už, prieš, susilaikė, pritarta. 279, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 47 pakeitimas atkrinta, dabar 281 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikys atmesta. Pač 13 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė pritarta. Dabar 51 konstituojamoji dalis, kas už? prie susilaikė pritarta. Mm, pač keturi, kas už, tai yra atkrinta, kadangi 51 buvo, 51 buvo pritarta, 50 e, pakeitimas taip pat atkrinta, 52 kas už, prieš, atmesta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Vėlgi reikia patikrinti elektroninį būdų. Elektroninis balsavimas. Dėl 53 pakeitimo pradedam balsavimą. Balsavimas baigiamas. pasiūlymui pritarta, dabar dėl 56, kas už, prieš, susilaikė, pritarta 57 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta 59 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, e, atmesta 59, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 60 pakeitimas, kas už, prieš, kas susilaikė, atmesta. Ant, antrasis pakeitimas, pasiūlytas pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiu, pritarta. Toliau, 5, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 62, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 63, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 65, kas už, prieš, Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 64. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pritarta. 66. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 68 pakeitimas, kas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dabar reikia e, balsuoti dėl 69 pakeitimo. Kas už? Kas už? Prašome aukščiau pakelti rankas. Kas prieš? Kas susilaikė? Pritarta. Dabar reikia balsuoti dėl 67 nereikia, dabar e, dėl 70. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 71 ir 72 dėl balsuojam kartu. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. Ketvirtas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. 73 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 74 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 75 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau, mm, batch 6, batlaimės dalimis. Dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dėl antros dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau, ypač septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ypač aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau devintas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 76 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 48 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. Bač mm, pirmas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Toliau mm, biudžeto bač antrasis, kas už, prieš susilaikė pritarta. Bač trys, kas už, prieš susilaikė pritarta pritarta. Ir dabar e, elektroninis pasavimas dėl viso projektų. Dėl teisėkros rezoliucijos su pataisomis. Il voto si appresta ad essere concluso. Baigiame balsavimą. Jau beveik. Balsavimas baigtas. Penkiasdešimt vienas e, balsavęs narys, 37 už, 5 prieš, 9 susilaikė. Taigi sveikiname pranešėją. Uh, sì. uh, diamo la parola. Pone Vikstrom prašo žodžio. Prašau. O po to žodžio nori ponė Matija. Dėkuoju, panė pirmininkė. Kolegos, noriu priminti Jums, kad e, rugsėjo mėnesį mes balsavome dėl Dublino reglamento politinės esmės. Nuo to laiko sunkiai dirbome, stengdamėsi susitarti taip pat ir dėl komitologijos. Tikrai buvo tą išdėstyti žodžiu lengviau negu kad padaryti praktikoje, bet 14 lapkričio pagaliau pavyko pasiekti sutarimą dėl institucijų. Tad dabar mes balsuosime dėl sutarto teksto, tame tarpe ir dėl komitologijos, jam šiandieną prieš porą valandų pritarė nuolatiniai atstovai, kurie per posėdyje. Po šio balsavimo mūsų komiteto pirmininkas parašys laišką tarybai, sakydamas, kad jeigu taryba priims tekstą tokį, koks jis yra, mes rekomenduosime Europos parlamentui jį patvirtinti be antrojo svarstymo. Tačiau sužinojau, jog taryboje yra tendencija užšaldyti Dublino ir prieimimo sąlygų direktyvą, kol mes nebalsuosime dėl visų kitų bendrosios prieglapščios sistemos elementų tuo pat metu. Anksčiau šito parlamentui nebuvo pranešta ir dabar pranešta tik neoficialiai. Ir kadangi aš nenoriu remtis vien tik tai gandais arba daryti prielaidą, kad e, mūsų parlamento nariai leisis tokiu būdu manipuliuojami, aš norėčiau kreiptis į tarybos atstovus, jeigu čia jie yra, ragindama kuo greičiau priimti Dublino reglamentą kuo greičiau, toliau nedelsant, nes bet koks kitoks veiksmas reikš nesažiningą susitarimo laužymą. Dėl šio teksto buvo derimasi keletą metų. Aš pati pranešėja du su pusė ar beveik tris metus jau dėriuosi dėl to. Pagal šį tekstą mes numatome daug didesnę apsaugą prieglopščio prašytojams ir nustatome aiškesnės taisyklės, kuriomis gali vadovautis valstybės narės tarpusavio santykiuose. Todėl dėl šio reglamento reikėtų uh, balsuoti ir priimti kuo greičiau. Priminsiu, kad 2012 metų terminas tikrai nebus išlaikytas, jeigu mes užtruksime priimdami šį dokumentą. Ir tai reiškia, kad prieklaušio prašytojams patekusiems į Europos žemę nebus užtikrintos tinkamos sąlygos. Pane Matiu. E Taip pat noriu pasakyti, ponė pirmininkė, labai raginu balsuoti, kaip yra prašoma, kadangi tai yra paketo dalis, reikia dėl jo balsuoti kaip įmanoma greičiau. Dėl kartu yra Eurodak ir dabar mes, aišku, susilaikėm, bet e, dėl to, kad mes ne, nebuvom pasirinkę kokio tako ir mes e, ne ir dėl Eurodapos dusuojame gruodžio 10 mes manome, kad Eurodak yra prieglobščio paketo dalis, tai yra politinis pasi, pasirinkimas, teisėtas pasirinkimas. Mes manome, kad trišalės dėrybos žengs į priekį ir mes planuojame. Planavome balsuoti gruodžio 17 ir dėl to mes nenorime, kad balsavimas vyktų šiandien. Bene ricordo a ciascuno di voi che... Tvarka. Leiskite man visiems priminti, kad eina kalba apie orientacinį balsavimą dėl kriterijų ir mechanizmų nustatančių, kurioje valstybėje narėje svarstamas trečios šalies piliečio ar pilietybės neturinčio asmens vienoje iš valstybių narių pateiktas tarptautinės apsaugos prašymas. Tad gal galime pereiti prie balsavimo. Kas už? A, taip, reikėtų, ponės ir ponai, balsuoti elektroniškai. Taigi, balsuoti pradedame. Balsavimas baigiamas. Vice pirmininkė ponė Gal dar nebalsavo, norėtume, kad sekretoriatas pasitikrintų, kodėl taip yra. 18 balsavo už, 5 prieš, 25 susilaikė. Tokiu būdu balsavimą baigiame ir galime pereiti prie kito mūsų darbo atverkės punkto. Taigi, kitas mūsų darbo atverkės punktas yra teisė turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui. Thank you.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 Bene, io direi che possiamo iniziare. Ponas ir ponai, siūlau toliau tęsti darbą. Kam ši tema neįdomi, galėtų gal pajudėti durų link. Taigi, Kitas mūsų darbo turkės punktas - teisė turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui. Bene, stavo dicendo che adesso procederemo all'esame del dossier. Taigi, dar kartą pakartosiu. Teisė turėti advokatą baudžiamajame procese ir teisė susisiekti po sulaikymo pranešėja Elena Uana Antonescu. E, norint užtikrinti įtariamųjų ir kaltinamųjų baudžiamajame procese teisės, kolegos, labai prašau kalbėtis išėjus iš salės. Taigi, e, Europos parlamentas e, ir ypatingai mūsų komitetas visada laikėsi labai griežtos politikos, tame tarpe ir svarstant direktyvą dėl teisės į vertimą žodžiu ir raštu bei į informaciją baudžiamajam procese. Ir mes visada stengiamės užtikrinti, kad e, primtos teisinės priemonės būtų kuo galima aukštesnės kokybės. Na, o dabar eina kalba apie vadinamąją C priemonę, kuri numato teisę turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir teisę susisiekti po sulaikymo. Dėrybos su taryba, pirmininkaujant Kiprui, prasidėjo iškart po vasaros atostogų, iki šiol įvyko trys trilogai, kitas įvyks šių metų 29 lapkričio. O dabar aš norėčiau suteikti žodį pranešėjai poniai Antonesku, kad ji galėtų mus informuoti, kiek pasistumėjo darybos ir kiek pasiekta pažangos juose. Sorry. Dėkuoju, ponė pirmininkė, visų pirma norėčiau priminti e, pasiūlymą direktyvos ir kad direktyva turi tikslą nustatyti, kokios yra teisės asmenims, kurie yra kaltinami būčiamajame procese visoje Europos Sąjungoje. Tai yra teisė susisiekti, teisė turėti advokatą, teisė susisiekti su trečiaisiais asmenimis, nesvarbu, ar tai būtų kas nors iš šeimos ir taip toliau. Ir šitas pasiūlymas yra papildomas žingsnis siekiant tai yra po 2009 metų rezoliucijos dėl procedūrinių teisų tiems asmenims, kurie yra kaltinami. Čia yra susijęs su Stokholmo programa, kuriai pritarė taryba 2010 metų gruodį. Ir ką jau taryba patvirtino, kad buvo priimta bendroji pozicija 18 birželio ir komisija taip pat pritarė dokumentui. Dėrybos buvo labai ilgos, jos galima paaiškinti dėl to, kad tai labai jautrus klausimas, atsižvelginti tai, kad šita direktyva siekia suderinti teisės aktus teisę saktus valstybėse narėse ten, kur yra labai ženklus skirtumai e, nacionalinėse teisės sistemose, ten, kur nėra vieningo požiūrio ir kaip reikėtų aiškinti Europos Sąjungos teisę. Ir nuo birželio mėnesio Libė komitetas balsavo, balsavo už ir taip pat vyko balsavimas bal, rugsėjo mėnesį taip pat buvo trys trišaliai susitarimai, buvo susitikimas su pranešėjais ir buvo kalbamas taip pat su techniniais ekspertais, buvo trys trišalės darybos. Mes apsvarstėm pirmosius septynius direktyvos projektų straipsnius ir vyko diskusijos dėl taikymo srities, dėl tikslo, dėl teisės, gal turėti advokatą, ką reiškia teisė susisiekti su, su, su trečiosiomis šalimis po, su, po sulaikymo, ar tai būtų konstitucinės įstaigos ar diplomatinės įstaigos ir, e, ir taip pat dėl domenų apsaugos. Buvo diskusijos dėl išlygų ir išimčių, bet aišku, diskusijos vyksta ir ateityje. Taip pat yra dar keletas aspektų, kurių mes dar tiksliai nesu, nesuformulavome kai kur, dėl kai kurių straipsnių. Dėrybos tęsis Airijai pirmininkaujant. Ir taip pat diskusijas dėl pirmųjų e, straipsnių bus, e, jos bus analizuojamos pirmininkaujant Airijai. Taigi yra straipsniai dėl kitų asmenų, ne, net tie, kurie yra įtariami ir kaltinami, yra straipsnė dėl e, susijusi su teisė turėjo advokatą vykdant um, Europos arešto orderį, taip pat yra straipsniai dėl į, įvairių teisinių priemonių, teisės gynimo priemonių, dėl apsaugos lygio ir taip pat straipsnių dėl perdavimo. Uh, Aš, aišku, norėčiau padėkoti Kiprui pirmininkaujančiai valstybei už didelės pastangas, kurios buvo daromos šit, rengiant šitą dokumentą per šitos e, tris darybų mėnesius, per šitą visą laiką buvo vyko daug susitikimų, techninio pobūdžio susitikimų, darbinių susitikimų su valstybėmis narėmis ir pažanga yra ženkli. Ir tekstas didžiaja dalimi dabar tikrai labai skiriasi nuo pirminio pradinio teksto, kurį buvo pasiūlytas parlamentui balsuoti. Šitam tekstui pritarė komisija. Norėčiau padėkoti Urbas komisijai už paramą, už bendradarbiavimą. Ir žinoma, aš norėčiau padėkoti gerbėmiams kolegoms už puikų bendradarbiavimą, už jų pastangas iš kiekvieno darbo e, rengiant šitą e, paketą buvo daug susitikimų, daug, daug diskusijų, tikiuosi, kad ateityje mes dar tęsim puikų bendradarbiavimą. Mums per šitos tris mėnesius pasie, pasisekė pasiekti ženklę pažangą, tačiau reikia papildomų diskusijų tam, kad pasiektume kompromisą. Aš manau asmeniškai, kad šitas dokumentas yra nepaprastai svarbus ir noriu užtikrinti kolegas, dar kartą užtikrinti, kad aš tikrai darysiu viską, ką galima, kad šita priemonė, šitas pagrindinis mechanizmas susijęs su procedūrinėmis teisėmis būtų patvirtintas kuo greičiau. Tai yra labai jautrus klausimai, informacijos kiek yra labai dideli, darbo ritmas yra labai intensyvus, tačiau aš tikiuosi, kad kartu su kolegomis, draugėmis galėsim pasiekti pačių geriausių rezultatų. Dėkuoju grazie Oana. Adesso io par- passerei la parola dopo questa articolata eh, relazione alla. Ačiū. O dabar norėčiau suteikti žodį komisijai po tokios išsamios ataskaitos, tokio išsamaus pranešimo. Nesu įsitikinęs, e, kas dalyvauja, kas atstovauja šiandien komisiją, bet norėčiau suteikti jums žodį. Ačiū. Galėčiau tik pabrėžti tai, kad komisijai labai svarbu pasiekti kompromisą dėl abiejų, dėl šios direktyvos, dėl teisės susisiekti su advokatu. Tai labai ambicingas dokumentas. Iš ties per trišalės dėrybas yra pasiekta pažangos ir norėčiau padėkoti ponė Antonesku ir komandai už visas pastangas. Iš tikrųjų, mūsų darbiniai santykiai su visomis šalimis yra puikus ir tikimės, kad ir toliau dirbsime taip dėl šios svarbaus dokumento, kad visos šalys bus pasiryžę parengti tokį tekstą, kad būtų galima užtikrinti uh, aukšto lygio apsaugą ir tikimės tai padaryti per kitą pusmetį pirmininkaujant Airijai. Galite pasikliauti komisiją, mes pasirengę glaudžiai bendradarbiauti ir su pranešėjai, ir su šešėliniais pranešėjais, kad būtų pasiektas susitarimas. Ačiū. Non so se adesso c'è la presenza cipriota. Ar šią popietę dalyvauja pirmininkaujančio Kipro atstovas? Regis ne. Tuomet suteiksiu žodį komiteto nariams. Pirmiausia, ponas Kirchhoff. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponė Antonesku už puikiai atliktą darbą. Aš kalbu ne tik kaip parlamento narys, bet ir kaip teisininkas, nes praktikais, su teisininkais Anglijoje, Londone. Tik prieš keletą dienų aptarėme šį dokumentą. Ir noriu dar kartą pabrėžti, koks jis yra svarbus. Juk mūsų piliečiai Europoje keliauja, daug keliauja. Ir būtent todėl, na, tai ne vienintelis argumentas, kodėl būtinai asmo turi turėti teisę advokatą. Na, pavyzdžiui, daug piliečių keliauja ir į Ispaniją ir apie 200 tūkstančių, apie 13, apie 2000 gali būti areštuoti. Ir tai yra labai svarbu turėti teisę turėti advokatą ir jis turėtų uh, specialistas turėtų, tos šalies specialistas, kuris žino šalies situaciją ir šalies sistemą atstovauti tą asmenį, nes ne visi du tūkstančiai iš tiesų bus nusikaltę, bet jiems bus reikalinga pagalba. Tik norėčiau labai greitai pasakyti, kad klausimas yra labai sudėtingas, nes neturime bendros baudžiamosios teisės sistemos. Bet labai svarbu, kad kiekvienas galėtų turėti advokatą. Ir tai yra ne tik žmogaus teisė, tai yra labai svarbu, kad įtariamasis galėtų konfidencialiai pasikalbėti su advokatu ir reikėtų užtikrinti ir tokią galimybę, kad asmuo galėtų pasikalbėti su advokatu telefonu. Daug kolegų minėjo teisinės išlaidas ir tai jau turėtų būti atskiras klausimas. Vien šito Dėl šios direktyvos gali būti išleista kiekvienais metais nuo 32 iki 35 tūkstančių svarų. Suprantu, kad tai nėra labai didelė suma, turint galvoje, koks svarbus šis dokumentas ir kokia svarbi pagalba. Tačiau labai svarbu suprasti, kad mes visi pagrįstai esame susirūpinę savo piliečiais, kad jie nebūtų palikti likimo valiai tokioje situacijoje, kai negali patys apsiginti. Būtent todėl reikalinga tokia sistema. Iš esmės pritarėme dokumentui ir pranešėjai atliko didelį darbą. Komisija taip pat daug prisidėjo prie šio darbo ir norėčiau ir jai padėkoti. Ačiū, ponė Karkop. Ponas Albracht. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pritarti ponui Kirchhoff. Ir kartu taip pat padėkoti pranešėjai. Iš ties galime pasikliauti pranešėją, kuri labai daug dirbo siekdama teigiamo rezultato kartu su šešėliniais pranešėjais. Einame tinkame linkme, darome pažangą. Po to, kas jau buvo pasakyta, norėčiau pridurti, kad galbūt galėtumėme sutaupyti nemažai lėšų jeigu nesukurtume tokios sistemos, kurią būtų labai sunku suprasti. Tai yra tiesiog paprasta teisė turėti advokatą tokiomis aplinkybėmis, kai asmuo yra įtariamasis ar kaltinamasis. Ir neturėtų būti labai daug išimčių ir nukrypti leidžiančių nuostatų. Toks turėtų būti mūsų požiūris. Ir nereikėtų mums analizuoti įvairių situacijų, juk tai turėtų būti teisininkų darbas. Nemanau, kad reikėtų eiti tuo keliu, todėl norėčiau paprašyti tarybos ir kai kurių valstybių narių, kurios norėtų, kad šiame, šioje direktyvoje būtų atspindėta jų teisinė situacija, kad jos būtų atviresnės atviresnės tai toms nuostatoms, juk mes siekiame vieno tikslo. Tai yra siekiame užtikrinti teisingą teismą, kuris atitiktų žmogaus teisų pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją šeštą straipsnį, o tai atsispindi ir valstybių narių nacionaliniuose įstatymuose. Mums reikia tik tai tai užtikrinti šioje direktyvoje, todėl norėčiau paprašyti valstybių narių iš tikrųjų užtikrinti konfidencialumą pokalbio tarp kaltinamojo ir advokato pokalbio konfidencialumą, kad juk kartais gal gali kilti klausimas, kas yra tas nedidelis nusižengimas. Iš tiesų asmeniui gali būti, asmo gali būti kaltinamas rimtais nusikaltimais ir neturėti galimybę susisiekti su advokatu. Taigi advokatas iš tikrųjų turi galėti bendrauti su įtariamuoju. Jis neturėtų būti nurodytas tik dokumentuose. Ir neturėtų būti tas asmo, kuris tiesiog sėdi ir klauso, jis turėtų imtis veiksmų savo kliento naudai. Ir į tai reikėtų atsižvelgti. Kaip jau minėjau, įvairios nukrypti leidžiančios nuostatos gal nereikalingos, nes kai kuriais atvejais galbūt negalima užtikrinti teisės turėti advokatą, bet tai turėtų būti labai aiškiai apibriežti, reti, aiškiai nustatyti atvejai. Būtent to turėtų parlamentas prašyti tarybos, nes tai yra minimalūs reikalavimai, minimalūs standartai. Valstybės narys gali už, užtikrinti ir didesnę apsaugą bet būtent tokius minimalius reikalavimus mes prašysime gyvendinti. Todėl ES prisijungdama prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos turėtų užtikrinti tuos minimalius reikalavimus. Ačiū. Toliau ponas Vosneris. Ačiū galimybė turėti advokatą, teisinė pagalba yra labai svarbi ir taip pat teigia anksčiau kalbėjusiai, labai svarbu, kad kaltinamieji ar įtariamieji turėtų teisę į teisingą teismą ir mums yra labai svarbu laikantis konstitucinių teisių įtraukti į baudžiamą į procesą teisininkus ir padaryti tai kuo greičiau, kuo anksčiau. E, pranešimas yra išties ambicingas ir mes pritarėme pranešėjos nuomoniai. Puiku, kad visi šie klausimai bus sprendžiami. Turiu vieną klausimą dėl konfidencialumo. Norėjau paklausti, ar yra pasiekta pažango šio klausimo. Dėkuoju, norėčiau pasveikinti pranešėją, kuri dirbo labai profesionaliai ir labai veiksmingai ir yra pasiektas tas rezultatas, kurį darbas padarytas, mes tikrai norim padėkoti. Aš e, norėčiau tik tai pateikti keletą patiksnimų dėl išlygų, apie ką buvo pakalbėta neseniai. Aš, e, aišku, esu pasirengusi e, diskusijams ir buvo kalbama e, taryboje dėl išlygų, dėl išlygų as, asmenims, šimčių asmenims, kurie kaltinami terorizmu ir aš norėčiau žinoti, kiek, kiek yra pasiekta, buvo kalbama apie išlygas dėl nesunkių nusikaltimų, bet aš manau, kad e, jeigu yra sunkus nusikaltimai, jeigu yra įtariama terorizmu, tai manau, kad reikėtų taikyti, turėti galimybę taikyti išlygą, paprasčiausiai dėl e, apklausos greitumo, kad nebūtų pakengta policijos darbo kokybei E, tyriant terorizmą atvejais arba labai sunkius nusikaltimus tokiais atvejais. Taigi aš norėčiau, kad pranešėjai ir komisija galėtų mums pasakytų, kas, kiek yra pasiekta būtent šiuo klausimu. Ir taip pat ir komisija ir panešėjas galėtume patikrinti terminus iki kada ar gali, yra kažkokia data, maždaug kelių savaičių tikslumu, kada bus patikta ta skaita ir ar komisija galėtų padėti, kalbėti apie, pasakyti apie teisinę pagalbą, nes komisija yra prirengus pa, e, pasiūlymą ir buvo ten tikrai daug kalbama apie apie teisinę pagalbą. Žinau, kad ponė Reding e, patikė pasiūlymą tuo pačiu metu dėl turėj, teisės turėti advokatą ir dėl teisinės pagalbos ir norėčiau žinoti, ar buvo pritarta tam pasiūlymui ar ne. Grazie, Romero Lopez. Dėkoju dabar žodis poniai Lopes. Ačiū, ponė pirminkė. E, kalbant apie šią direktyvą, norėčiau akcentuoti, kad teisė turėti advokatą yra aktuali tik tais atvejais, kai žmonės, e, kurie yra įtariami ar kaltinami, gali padengti išlaidas, nes nekalbame apie nemokamą pagalbą. Komisija šią temą iš savo pasiūlymo išbraukė. Ir e, nors komisija dabar ir toliau e, rengia pasiūlymą dėl e, nemokamos teisinės pagalbos, be to, be tokios nuostatos e, pasiūlymas bus labai ribotas. Komitetas turėtų prengti savos iniciatyvos ataskaitą ar pranešimą apie nemokamą teisinę pagalbą, kad tai taptų tikrovę, jeigu asmuo yra įtariamas ar kaltinamas jis turi turėti galimybę turėti advokatą. Tai yra labai svarbu, tie du dalykai žengia ranka rankon - teisė į advokatą ir galimybė tai apmokėti. Kalbame apie dvi teisės e, - teisė į advokatą ir teisė susisiekti, kuomet e, e, asmo yra suimtas. Norėčiau pabrėžti pranešėjos pastangas, siekiant pažangos, kurios kai kuriuose srityse, kurios netokios problemiškos yra pasiekta. Pavyzdžiui, labai svarbu, kada tos teisės pradeda galioti. Ir pranešėjos dėka čia esame pasiekę pažangos, bet yra ir nemažai kitų sričių, kurios daug sudėtingesnės. Išimtys, pavyzdžiui, E, mano šalyje yra kova su terorizmu teisės nuostatos, jau kurį laiką jos galioja. Ir iš tikrųjų yra galimybė, kad prisidengiant e, tais teisės aktais įmanoma piknaudžiauti. Tad turime labai atidžiai pažvelgti į šiuos pasiūlymus. Mes taip pat turime numatyti, kad advokatai dalyvautų e, renkant įrodymus E, turime žvelgti į asmens teisę į advokatą, net jeigu tai bus ne tas advokatas, kurį jis pasirinko. Aš manau, kad kai perėsime prie sudingesnių problemų, mes apie tai kalbėsime. Dėl nesunkių nusižengimų taip pat dar bus nemažai diskusijų. E, Deja, kalbame apie temą, kur skubėti tikrai negalime. Turime e, geriau ilgiau padirbėti, bet turėti gerą teisės aktą, o neskubėti ieškoti konsensuso. Vadinasi, turėtume žengti žingsnis po žingsnių palaipsniui. Pone Sipel. Dėkuoju, pane pirmininkė. Norėčiau dvi mintis paminėti. Pirmoji. Visada esu šokiruota. Kai matau, kad yra tam tikrus ryčių, kur mielai esame pasiruošę leisti milijonus, tuo tarpu, kai kai kalbame apie pagrindinės teisės, labai nenoriai tai darome, kalbame tada apie įvairiausias sąnaudas, krizės pasiekmes ir taip toliau. Tai iš tikrųjų yra neprimtina. Dabar dėl išlygų. Kalba eina apie esminės pagrindinės teisės. E, kaltę vis dar reikia įrodyti. Taigi, pradėti nuo išlygų nėra teisingas požiūris, ne tik kai kalbama apie smulkius nusikaltimus, bet taip pat ir apie terorizmą. Iš praeities patirties žinome, kad ne visi, kurie buvo kaltinami terorizmu, iš tikrųjų buvo ir nubausti kaip teroristai. Labai dažnai e, tie žmonės yra tiesiog nekalti. Ir e, tais rimtais atvejais, kai kaltinamasis e, paskui nėra iš tikrųjų nuteisiamas, e, mums tokie atvejai neturėtų būti primtini. Pirmininkas, dėkoju. Regis, kad visi norėjo pasisakyti komiteto nariai jau pasisakė. Ir dabar tada steiksi žodį poniai Antonesku sureaguoti į pastabą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju kolegams už bendradarbiavimą, už visas išsakytas pastabas. Aš dar, aš suprantu, kiek šitas dokumentas yra svarbus mūsų komisija ir kiek kolegų pozicija atitinka ir yra stipri, ne vien tik tai dėl tam tikrų direktyvos aspektų. Taip pat ir mums yra puikus rodiklis, kaip koks rimtas ir koks sunkus darbas vykdomas rengiančių dokumentų paketą. Kai dėl konfidencialumo. Parlamento nuomonė, konfidencialumas visuomet buvo pagrindinis dalykas. Mes visą laiką gynėme tą idėją, kad mums reikia saugoti, ginti konfidencialumą. Ir galutinė parlamento pozicija dėl preliminarus balsavimo visuomet buvo pasakyta, kad diskusijos tarp, tai yra pokalbį tarp advokato ir kliento turi būti konfidencialus. Tačiau dėrybų metu mes dar nepasiekėme, ne, ne, nepriėmėme galutinį sprendimą dėl šio punkto, dėl diskusijos vyksta. Dabar dėl išlygų. Darimas nuomonė. E, yra pirmenybė tokiam individualizuotam e, požiūrį, tai yra kiekvieną atvejį reikia nagrinėti atskirai. Kaip jau buvo paminėta, pasiūly, pradinėme pasiūlyme, komisijos pasiūlyme, kadangi taryba mano, kad tam tikromis aplinkybėmis išlygos turėtų būti taikomas ir atitikti konkrečią situaciją. Kai dėl teisė turėti advokatą, tai tuomet išlygos yra apribotos, o kai dėl teisė susisiekti, tai čia yra platesnė veiksmų laisvė. Tačiau aš kalbu apie apie tarybos poziciją, bet ne apie parlamento tekstą. Galiu pasakyti tik tai tiek, kad diskusijos dar vyksta dėl šių išlygų ir galutinis rezultatas bus jums žinoma pateiktas. Jeigu leisite, aš norėčiau daryti nuorodą į teisinę pagalbą. Ir būtina mūsų nuomonė, kad kolegos iš komisijos mums pasakytų, kiek yra pasiekta, ko yra pasiekusios diskusijos dėl e, parlamento prašymo kadangi šita direktyva negali būti atskirta nuo teisinės pagalbos, nemokamos teisinės pagalbos klausimų. Taigi, kaip išvada norėčiau pasakyti, kad kalbama apie labai sudėtingą dokumentų paketą, diskusijos tikrai vyksta ir tikimės, kad galutinis rezultatas bus teigiamas. Ir aš skatinu kolegas įsijungti darbą ir mes tikimės, kad galutinis rezultatas bus optimalus. Manau, kad nėra jokių abejonių, kad reikalinga pusiausvėra tarp garantijų, kurias reikėtų užtikrinti kaltinamiesiems ar įtariamiesiems ir gebėjimo tinkamai tirti labai rimtus nusikaltimus, tokius kaip susijusius su pinigų plovimu ir kitais rimtais dalykais. Aš iš ties pasitikiu pranešėją šiuo klausimu, o dabar mūsų darbo tvarkės klausimai aptarti. Kitas mūsų posėdis vyks gruodžio 10 dieną Strasbūre o gruodžio 17 dieną ir 18 Briuselėje. Ačiū. Posėdis baigtas.